pareiškimą dėl terorizmo aukų apsaugos. Žodis Europos komisijos vardu komisarai Bienkovskai. Prašau. Labai ačiū, pirmininkė, gerbiami nariai. Visiškai neseniai vykusios atakos e, e, Paryžiuje parodė, koks radikalus yra terorizmas. Mes žinome, kad per pastaruosius dešimtmečius kai kurios šalis buvo užpultos. Paminėsiu e, Ispaniją, Junktinę karalystę, e, e, Graikiją, Italiją, Belgiją, Daniją, kitas šalis. 2012 metais valstybėse narėse buvo patvirtinta direktyva dėl terorizmo aukų apsaugos. Ten yra E, išdėstytos nukentėjusių asmenų teisės. E, kalbama ir apie e, paramą joms atsižvelgiant į visų nukentėjusių asmenų poreikius. Tačiau toje direktyvoje nėra jokių konkrečių taisyklių skirtų terorizmo aukoms. Terorizmo išpolių metu uh, E, buvo sužalotų žmonių, e, žuvusių žmonių, kitaip nukentėjusių žmonių. Jiems reikia specialios paramos ir pagalbos, e, tokios paramos, kuria atitiktų specialiuosius tokių nukentėjusių asmenų poreikius. Ir būtent dėl to komisija nusprendė įtraukti taisyklės skirtas būtent terorizmo aukų apsaugai. Mes tokį pasiūlymą pateikėme gruodžio antrą dieną. Mes savo pasiūlyme kalbame ir apie tai, kas yra terorizmas, kalbame ir kaip reikėtų bausti už terorizmą, pasirengimą teroro aktams, bet taip pat kalbame ir apie terorizmo aukų apsaugą. Daugiau dėmesio skiriame terorizmo aukų poreikiams direktyvos pasiūlyme iš valstybių narių reikalaujama, kad terorizmo aukos iš karto gautų e, e, psichologinę pagalbą. Ir tokia psichologinė pagalba turi būti teikiama tiek, kiek žmogui to reikės. Terorizmo uh, aktai dažnai sukelia chaosą, trūksta patikimos informacijos apie tai, kas vyksta. Ir dėl to e, labai svarbu terorizmo aukoms teikti visą reikalingą informaciją. E, mūsų pasiūlyme dėl direktyvos kalbame apie terorizmo aukų teisę į tokią patikimą informaciją. Būtina, kad įvairias institucijos glaudžiai bendradarbiautų, norint užtikrinti, kad visos terorizmo aukos būtų tinkamai informuotos ir gautų visą reikalingą pagalbą, nepriklausomai nuo to, kuriame ES kampelėje e, tie žmonės gyvena. Pagalba terorizmo aukoms padės aukoms atsigauti, tai padės ir aukų šeimoms, tai padės e, pasveikti ir visai visuomeniai. Taip pat e, mes stengiamės teikti daugiau informacijos ir apie radikalizavimą. Prie šio tinklo yra prisijungę apie 2000 specialistų visoje Europos Sąjungoje. Ir e, šių metų spalio pirmą dieną e, pradėjo veikti šis tinklas. Jis gavo 5 milijonų eurų finansavimą ateinantiems metams Tinkle dirba ekspertai iš įvairių sričių e, - vietos, regiono, institucijų atstovai, policininkai, e, socialinės apsaugos darbuotojai, mokytojai, e, pilietinių nevyriausybinio organizacijų atstovai, taip pat ir nukentėjusių asmenų asociacijos. Terorizmo aukos nusipelno mūsų solidarumo ir pagalbos jiem terorizmo aukoms taip pat labai svarbus vaidmuo tenka kovojant su radikalizmu. Jų patirtis gali tikrai labai praversti vykdant prevenciją. Kalbant apie terorizmo aukų atmintį, e, jų prisiminimą, tai e, e, būtent šiuo tikslu buvo suburta speciali darbo grupė. 2004 metais buvo susprogdintos bombos Madride ir nuo to Europos komisija būtent kovo 11 dieną mini e, e, terorizmo aukų atminties dieną. Reikia pagerbti ir prisiminti tuos, kurie nukentėjo ir reikia padėti gydyti tiem žmonėm, kurie irgi vis dar kenčia. Svarbu, kad terorizmo aukų balsas būtų išgirstas. Ir aš tikrai tikiuosi, kad taip atsitiks, kad tą balsą išgirs ir radikalizuotas jaunimas. E, terorizmo aukų kančios neturi būti, neturi naiti veltui. Galbūt e, prieš pasukdamas radikalizmą keliu jaunuolis du kart pagalvos, Aš e, tikrai tikiu, kad terorizmo aukos gali dalyvauti informacinėse kampanijose, taip pat prisidėti prie vairių kampanijų kalėjimuose. Aš tikiu, kad e, jų išgyvenimai, jų istorijos gali padaryti didžiulį poveikį jau radikalizuotiems jaunuoliams arba tiems, kuriems kyla radikalizmo grėsmė. Ačiū. Now, uh, Dabar kalbės e, frakcijų atstovai, EPP frakcijos vardu pasisakės ponė Teresa Jimenez Beseril Varijo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų sunku sutikti su tuo, kad bet kas gali tapti terorizmo auka. Kai ETA teroristinė organizacija nužudė mano brolį ir jo žmoną, supratau, kad tai gali būti. Tad užjaučiu labai visas tas aukas. Netaip svarbu, kad tie, kurie tai daro, e, užsimo šią veiklą islamų valstybės vardu ar baskų institucijos vardu, tiesiog žūsta nekalti žmonės. E, terorizmo aukos turi būti pripažinti tais, kuriuos saugo valstybė nuo teroristinių išpolių. Ispanijoje turimas toks įstatymas, e, išmokama ne tik materialinė, bet ir moralinė kompensacija nuo terorizmo nukentėjusiems žmonėms. Tačiau ne visos valstybės yra numačiusios pagalbos sistemą nukentėjusiems nuo terorizmo. Tad būtina turėti europinę direktyvą e, apsaugoti tiems, kurie nukentėjo nuo terorizmo. E, teisę į teisingumą, į tiesą, į atmintį, į žmogišką orumą. Tai yra keturi patys svarbiausi dalykai. Atmintis yra labai svarbu tam, kad teroristai niekad netaptų didvyriais. Norėčiau pasakyti, kad niekaip nesuprantu, kodėl EPP e, yra vienintelė frakcija, kuri siūlo rezoliuciją dėl terorizmo aukų. Tai yra ta rezoliucija, kuri buvo atmesta pirmininkų sueigoje visų kitų frakcijų išskyrus EKR. E, manau, kad ši rezoliucija galėtų būti pirmas žingsnis pirmin. Negi terorizmo aukos nesipelno direktyvos, kurią paremtų Europos parlamentas, komisija ir taryba. Man atrodo, kad iš tikrųjų turime jausti įpareigojimą saugoti tuos, kurie nukentėjo nuo terorizmo išpolių, tapo jų aukomis. Tad kada ponė pirmininkė, ponė komisarė, ši direktyva bus patvirtinta. Gerbiama kolegė, ar primsite pono Zanį klausimą? Ar primsite klausimą pagal mėnosios kortelės procedūrą? Klaus nori kolega Zanį. Prašau. Taip ar ne? Prašom klausti, ponė Zanį. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Zanį. Gerbiama kolegė. Na, suprantu jūs. Ir užjaučiu dėl praradimų jūsų šeimoje, apie kuriuos jūs kalbėjote. Mano šalyje, Vengrijoje, aš buvau parlamento narys ir po antro pasaulinio karo daug buvo nukentėjusių nacistinio terorizmo. Jie visi buvo aukos. Ar galėtumėte savo uh, partijos nariams pasakyti, kad Fidesz šią savaitę kels klausimą tų, kas buvo, atsakinga, kas buvo atsakingi Vengrijoje už nacistinį terorizmą. Madam. Laikas atsakyti. Prašom, gerbiama kolegė, sako pirmininkas. Na taip, čia mes kalbame apie terorizmo aukas, mes nekalbame apie karo aukas. Tačiau suprantama, kad visos aukos turi sulaukti paramos. Be išimties visos. Dėkoju, sako pirmininkas, dar viena mėlynoji kortelė jums. Ar primsite pono Bogovič klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Regisi ne? Ar taip? Manau, kad įvyko šioks toks nesusipratimas, sako pirmininkas. Socialistų frakcijos vardu kalbės kolegė Kiničiai. Pusantros minutės, prašau. Grazie, prezident. Ačiū, pirmininkė. Visiškai neseniai įvykę teroro aktai atkreipė dėmesį į vieną nenaują, bet labai svarbų dalyką. Mes turime uh, E, dėmesio skirti ne vien tik tais terorizmo aktų vykdym, vykdytojams, bet ir aukoms, tiek e, tiesioginiams, tiek ir netiesioginiams aukoms. Dar 2009 metų saugumo strategijoje jau buvo kalbėta apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti vairioms aukoms, taip pat ir terorizmo aukoms bei jų šeimoms. E, direktyva 2009, e, kuri buvo priimta 2012 metais, taip pat nurodo, kad e, terorizmo aukoms reikia ypatingo dėmesio. Na, o šiandien, kaip niekada anksčiau, terorizmo aukos gali tikėtis tiek nacionalinės, tiek ir tarptautinės paramos. Aš esu labai e, dėkinga komisariai už visą tą informaciją, kuri, kurią ji šiandien suteikė. Aš manau, kad reikia padaryti dar daugiau. E, terorizmo aukoms reikia ir ne tik psichologinės, bet ir medicininės pagalboro aktai e, padaro tiek fizinę, tiek ir psichologinę žalą. Būtina užtikrinti ir uh, E, galimybę e, kreiptis į teismus, e, pareikalauti kompensacijų už patirtą žalą. Taip pat manau, kad čia nemažai vaidmens tektų suteikti ir nukentėjusių asmenų aukų asociacijoms. Labai ačiū, o dabar ekar vardu ponas Kirkhop, prašom. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Mes visiškai e, neseniai šiais metais e, e, patyrėme teroro išpolių ir tai sukrėtė mūsų visą visuomenę, visą Europos sąjungą. Dabar neaišku, ko, ko mes galime pasitikėti, ko mes galime tikėti. Mes esame demokratijos įvairovės ir laisvės sąjunga. Po to, kai išpoliai sukrėtė Paryžių, Visos šalis pademonstravo e, atsparumo, e, e, nepakantumo terorizmui ženklą. Mes turime ir toliau gyventi, turime vėl pradėti jaustis saugus, mūsų piliečiai turi jaustis laisvi mes turime užtikrinti, kad žmonės nebebijotų, bet dėl to negalima paukoti e, viso to, ko pagalba buvo sukurta dabartinė Europos Sąjunga. Now, on behalf ALDE Group, Maite Pagazarundua Ruiz, 2 minutes, take a please. Muchas gracias, presidente. Dėkoju. E, paprastai e jie, tie nusikalteliai, ne e, bando ieškoti šlovės, jie stengiasi, kad jų m, mm, pė, veiklos pėtsakų neliktų. Dabargi tos visos, e, tie visi nusikaltimai, kurie buvo padaryti, buvo padaryti nusikaltimai prieš vyrus, moteris, vaikus, jie buvo žalojami, žudomi. E, E, ir visa tai yra daroma tam, kad teroras visur vyrautų, kad žmonės bijotų, kad šalis susilpnėtų, kad demokratija silpnėtų. Teroristiniai aktai yra viešieji nusikaltimai tai e, pasikesinimas į visuomenę e, ir žinoma, kad tie žmonės, kurie nužudomi, yra ne vieninteliai nukentėję, nes yra ir draugai, ir e, šeima, pažįstami, ir visa visuomenė turi būti kovojama prieš negacionizmą ir prieš visokių formų, pro, visokiojopą propagandą. Niekas ne, teisina, negalima pateisinti vaikų prievartavimo, tačiau, kai teroristai nužudo vaikus, kartais e, gali susidaryti toks įspūdis, kad jie e, už tai nenubaudžiami. E, po kiekvieno teroristinio išpolio būna gedulas, tai yra nepriimtina. Ispanija irgi išgyveno teroristinių išpolių, mes turime nuolatos veikti ir padėti terorizmo aukoms. NGL Group, uh, Madam Deputy Martina Anderson, one and a half minute, take a floor, please. Pane Anderson. Dėkoju. Terorizmo baisumo akivaizdoje pasaulyje galiu pasakyti, kad labai užjaučiu tuos, kurie nukentėjo nuo terorizmo, užjaučiu jų šeimų narius Tai yra siaubingai, e, siaubingai įvykiai. Valstybės narės turi nenustoti kovoti su tuo. E, reikėtų pirmiausia, kad būtų užkirstas kelias daišui gauti finansinę paramą iki 2 milijonų per dieną. Valstybės narės turi elgti žmoniškai, žmogiškai, atkreipti dėmesį nukentėjusių poreikius, į, taip pat į milijonus pabėgėlių poreikis, nes jie taip pat yra nukentėję nuo terorizmo e, ekstremizmas e, per nelyg daug kur įsigali. E, pasaulis dabar yra daug pavojingesnis. Būtina, kad situacija nebūtų eskaluojama, ji buvo eskaluojama Sirijoje. E, mums nereikia konfliktinių sprendimų ir dabar bombų metimas Sirijoje nėra ilgalaikis sprendimas. Valstybės yra žudžiusios be jokio be, be jokios atsakomybės, baudžiamosios atsakomybės. Ir būtina, kad būtų užkirstas kelias tokiems dalykams. To ėmėsi kažkada Britų e, tarnybos. Valstybėse, kai kuriuose terorizmą dėja finansuoja valstybės. Turėtume atsiminti tai, kas vyko į Libijoje, Irake, kas dabar vyksta Sirijoje. Uh, E, parlamente, reikia priimti sprendimus ir pasmerkti bet kokius terorizmo e, aktus, nes jie yra nukreipti prie žmogaus teisės. E, svarbu atkreipti dėmesį į antrojo straipsnio nuostatas, kur yra užfiksuoti įsipareigomai ginti nukentėjusius nuo terorizmo. Ačiū, sako pirmininkas Žalių frakcijos vardu, kalbės Jan Filip Albrecht. Prašau, kolega. Ja, dank, Ačiū, pirmininkė gerbiami kolegos. Aš manau, kad e, mus visus e, šokiravo pastarieji e, teroro aktai Paryžiuje. Ir manau, kad visi laikomės vieningos pozicijos. Tas siaubas, kurį paskleidė teroro aktai ne vien tik tais vakarų demokratijoje, bet ir visame pasaulyje mus tik subūrė. Kalbant apie e, aukų apsaugą, tai e, reikia kalbėti ne vien tik tais apie jau įvykusių e, teroro akto aukų apsaugą, bet ir tero, teroro aktų prevenciją. Reikėtų siekti, kad neatsirastų dar daugiau aukų. Mes turime atsižvelgti į visus turimus faktus, visą turimą informaciją, siekdami užkirsti kelią busimiems e, teroro aktams. Nepakanka vien tik tais emocingai reaguoti. Ir tą aš pasakyčiau, kalbant ne vien tik tais apie terorizmo priežastis, ypač dabar, kai e, artimuosiuose rytuose E, siaučia krizė, vyksta karai, mes tą krizę kartu turime spręsti. Bet e, taip pat e, reikia pasakyti ir tai, kad nemažai teroro aktų vykdytojų radikalizavosi Europoje, pavyzdžiui, Europos kalėjimuose. Ir mes turime daryti viską, kad toks procesas būtų nutrauktas, kad būtų nutrauktas radikalizavimo procesas. Turime pagalvoti apie tai, kas sukuria saugumą. Mums reikia užtikrinti, kad ES institucijos geriau bendradarbiautų, veiksmingiau keistųsi informaciją, o ne be tikslo stebėtų visus ES piliečius. Tokiu būdu terorizmo nebus įmanoma įveikti. Ačiū e, kolegai Albrecht. Na, o dabar FDD vardu Ponas Batin, prašom. Ačiū. E, kiekvienos šalies e, e, svarbiausia užduotis yra apsaugoti savo piliečius. Kai kas sako, kad terorizmas niekada negali laimėti, bet ne visą laiką tai tiesa, nes yra nemažai žmonių, kurie remia terorizmą. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijoje praeitie veikia yra e, grupuotė. Na, o dabar kalbant apie e, terorizmo grėsmę, tai ją kelia e, islamo radikalistai, kurie norėtų sukurti pasaulinį kalif kalifatą. Daugelis musulmonų myli taiką, jie visiškai negresyvus, bet Ir e, tų teroristų yra mažuma, musulmonų mažuma. E, tai, ką jie daro, visiškai nesuderinama su e, vakarų demokratija. Ir kalbant apie tai, kas neseniai vyko, aš jau praėjusį mėnesį sakiau, kad mums kartą uh, ar ir visiems laikams reikia sustabdyti masinį migraciją iš islamo šalių. Dėl ES politikos e, galėjo atvykti e, e, begalės žmonių iš islamo valstybių, bet jie puoselėjo tokias vertybės, kurios neturi nieko bendra su mūsų vertybėmis. Ačiū. Uh, so, okay. Neprisijungusių kolegų vardu dabar A, regisi, dar yra melinoji kortelė. Dėl vedimo tvarkos pasisakymas. Dėl 11.2 taisyk, taisyklės. E, reikėtų, kad visi nariai laikytųsi abipusės pagarbos principų. Aš esu Sinn Fein organizacijos narė, esu iš Šiaurės Airijos ir 160 tūkstančių žmonių balsavo už mane, aš esu Šinfei narė ir man nesmagu, kad kažkas šioje salėje kai kas bando daryti negeras sąsajas tokias. Šinfein e, dirba ver, e, remdamasi tuo, kas e, buvo mums patikėta žmonių. Mes turime manifestą, kurį pateikėm žmonėms. Būtent dėl to tūkstančiai, apie pusę milijono žmonių Airijoje balsavo už Sinn Fein atstovus. Tad 11.2 taisyklė yra kaip niekad aktuali. Europos parlamentų nariai turi elgtis pagarbiai vieni kitų atžvilgių. Tuo tarpu, kai kolegos pasisakymas, mano supratimu, buvo mūsų atžvilgių labai nekorektiškas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Neprisijungusių e, narių vardu kalbės kolega Funtulis. Pusantros minutės, prašau. Dėkoju. Europos komisija mums sako, kad šiandien štai reikia padėti terorizmo aukoms. Reikia skubėti ir gelbėti aukas, jų šeimas ir panašiai. Turime taip pat pripažinti, kad teroristai kartais pateikiami kaip didvyriai, tačiau kriterijai atskiruose valstybėse nevienodi. E, atsižvelgiant į tai, kas yra aukos, kas yra nusikaltimų vykdytojai. Graikijos valstybė atsisako padėti aukoms teroristinių išpolių tada, kai nukenčia nuo teroristinių išpolių Graikijos nacionalistai. E, šaltakraujiškai buvo nužudytas mano sunus ir dar vienas asmuo buvo e, paaiškėjo, kad direktyvos nesilaikė Graikijos vyriausybė. Niekas mums nepadėjo, tiesiog buvo kaišiojami pagaliai į ratus. Nebuvo jokio arešto niekieno po šių išpolių. Ir Reikėtų, kad komisija domėtųsi visomis aukomis, nesvarbu, kokios ideologinės spalvos bebūtų nukentėjusieji. Dėkoju, sako pirmininkas. Kalbės kolegi Vozenberg. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad visos politinės frakcijos sutarė dėl to, kad 29 direktyva 2012 metų negali apimti bet kokio teroristinio akto, kadangi teroristiniai aktai yra ypatingi, jiems būdingi specifiniai bruožai. E, nukentėjusieji taip pat yra specifinė kategorija, jiems reikia specifinės paramos. Galite Aišku, pamatyti tokių e, išpolių, kurie nu, nuteisti prieš institucijas, pavyzdžiui, lapkričio 17-osios judėjimo nariai mano šalies institucijas puldinėjo dešimtmečius. Daesh, štai, teroristai irgi siautėja, puldami jiems svarbius tikslus. Tos, nuo tų organizacijų išpolių nukenčia žmonės, tad svarbu, kad būtų įmamasi priemonių. Mes turime duoti atkirti teroristams plėtodami demokratiją. E, turime užtikrinti, kad nebus daugiau baimės, daugiau panikos. Tik tuomet galėsime tinkamai e, atsikirsti teroristams plėtodami demokratiją ir demonstruodami. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Lopes Aguilar, prašau, žodis jums. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Paryžiaus pasikesinimai sukrėtė Europą, bet prieš tai buvo jis, e, Londone, Ispanijoje 2004 metais. E, e, aš atstovauju Ispanijai ir Ispanija iš tiesų jau dešimtmečius kovoja su ETA ir patiria nesėkmę. E, socialistų frakcija labai nemažai davė kovoje su terorizmu ir ieškant, e, kaip padėti aukoms. Aš norėčiau pasisakyti dėl vienos direktyvos, kuri buvo priimta 2012 spalį. E, ji e, atsižvelgia į terorizmo aukas, į tų aukų apsaugą bei e, į tai, kas atsitinka su tomis aukomis e, ir kaip toms aukoms yra atlyginami nuostoliai. Kai teroristai e, žudo žmonės, jie ne tik nori jūs, jų kraujo ir e, šeimos skausmo, jie taip pat e, bando išklibinti visos Europos pamatus. Dėkoju. Pone Stevens. Voorzitter, ik Ačiū pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau pasinaudoti progą ir um, kalbėti apie tuos žmonės, e, kuriems reikia pagalbos, pavyzdžiui, neįgaliems žmonėms. Uh, E, tokie neįgalus žmonės turi būti tikri, kad policija su jais elgsis teisingai, kad jie galės kreiptis į policiją, kad jie gaus visą reikalingą informaciją. Kai kuriais atvejais, e, pavyzdžiui, gali, reikėtų, gali reikėti vertėjo e, į gestų kalbą. Psichiškai neįgalius asmenius turi E, atstovauti jų atstovas arba įgaliotinis tam, kad būtų apginti ir tokio neįgalaus asmens interesai. Dar e, reikia e, nemažai visuomenę informuoti apie tai. Ir aš tikiuosi, kad komisija į tai irgi atsižvelgs, rengdama savo įgyventinimo ataskaitą. Ačiū. Ačiū. Toliau kolega Nikolson. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė. Aš nuoširdžiai uh, užjaučiu visus, kurie nukentėjo nuo terorizmo atakų ES ir už jos ribų. Aš pats prisimenu, kas vyko prieš 30 metų Šiaurės Airijoje. Uh, Aš manau, kad būtina e, keistis visą turimą informaciją ir patirtimi e, e, kovodami su terorizmu. Tai yra būtina, norint apsaugoti nekaltų aukų interesus. Terorizmo aukoms reikia paramos ir po to, kai visuomenės dėmesys jau nukrypsta kažkur tai kitur. nekaltų e, aukų e, kančios yra didžiulės. E, nukentėję asmenys turi teisę į teisingumą. Taip pat jie kenčia ir nuo to, kai sureng, teroro aktus surengusios organizacijos džiaugiasi tais išpoliais. Aš uh, E, irgi pritariu, kad reikia ginti e, aukas, terorizmo aukas, o, o ne tuos, e, kurie žmonės paverčia aukomis. Ačiū, dabar pradėsime spontaniškų pasisakymų procedūrą. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi galėdamas pasisakyti, sako ponas Hajas, aš noriu e, pritarti kolegoms, irgi manau, kad reikia užtikrinti geresnę e, terorizmo aukų apsaugą mūsų visuomenėje. Mes esame atsakingi už šių nekaltų aukų apsaugą visoje Europos Sąjungoje. Na, o Airijoje e, šiuo metu, tiksliau per pastarosius 30 metų, yra organizacija terorizavo žmonės ir svarbu, kad būtų e, užkirstas kelias, jog tokios nusikalstamos teroristinės grupuotės galėtų turėti pajamų. Mes turime padėti tiems žmonėms, kurie dabar gydosi savo žaizdas. Mano e, šalyje įvyko e, transformacinis procesas, per e, kurio metu visuomenė susitaikė su tuo, kas įvyko. Tam prireikė ne vienerių metų. Aš dabar norėčiau kreiptis į komisiją ir paprašyti, kad į konkrečiai vardintų tas valstybės narės, kurios dar turi daugiau padirbėti šioje srityje. Dėkoju. Vėloka. Bet kolega Nikolson gal dar priims klausimą iš ponios Be, Beseril, Jimenez Beseril pagal mėlynąją kortelę. Taip? Priimsite klausimą. Prašom, kolegė deputatė, klauskite. Atsiprašau, pirmininkė, aš nenorėčiau nieko klausti pono Nikolsono. Tiesiog norėčiau kad e, suteiktumėte man sekundę e, diskusijoms e, ir kad reikėtų paminėti tas aukas, kurios žuvo prie Kabulo ambasados, prie Ispanijos ambasados Kabule. Jos nusipelno būti pagerbtos ir e, taip pat būti e, įamžintas jų atminimas. Suprantu, gerbiama kolegė, tačiau galiu pakartoti tik tai, kad vyksta spontaniškų pasisakymų procedūra ir kad e, galima tik tai klausti pagal mėlynąją kortelę. Kolega Marijas, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Po daž išpolių krovinų Paryžiuje žuvo šimtai aukų tūkstančiai buvo sužeista, tad turime kovoti ryštingai su terorizmu ir apsaugoti aukas. Norėčiau pasakyti, jog solidarizuojosi su Daesh aukomis. Nuo 2012 metų valstybėse narise turi būti taikomas mūsų aptariamas dokumentas, tai yra pirminės apsaugos priemonės nukentėjusiesiems, tačiau to nepakanka, reikia papildomų uh, E, dalykų susijusių su terorizmo aukų apsauga. Ir taip pat su apsauga tų, kurie masiškai nukentėjo nuo džihadizmo. Kad būtų galima apsaugoti aukas, taip pat reikia terorizmą vertinti politiškai. Dėl Daesh reikės imtis priemonių, reikės remtis priemonių prieš Turkiją ir taip pat prieš tuos, kurie remia terorizmą Sirijoje. Tik tai bus galima kurti taiką artimuosiuose rytuose. Ačiū, sako pirmininkas. Kolegijas Kunvilbau. Ačiū. Teroristinė grėsmė, jų atliekami veiksmai žmonės, e, kurie žūsta, mus verčia arba tą direktyvą papildyti, arba sukurti naują e, kovai su terorizmu apskritai. Kadangi mes e, susidurėme su naujų reiškiniu, kurio anksčiau nežinojome, dabar turime imtis veiksmų europiniu mastu, kad žmonės galėtų matyti, kaip su ta problema kaltojam, kovojama, kad galėtumėm e, garantuoti e, tvarumą, kovojant su ta problema. Žmonėms, kurie nukentėjo nuo terorizmo, reikia supratimo, reikia empatijos, e, tačiau visai Europai su tuo reikia kovoti. Mes esame priversti ne tik kovoti su terorizmu, bet ir užjausti uh, tuos žmonės e, ir visokiojopai kovoti su teroristais, kurie nori sugriauti mūsų vertybės. Dėkoju. Ponas Tomė. Žal se moramo v zadnjem času namesto s pozitivnimi vsebinami. Dėkoju. Visai neseniai mums teko tvarkyti su daugybė reikalų ir vietoj to, kad galvotume, kaip pagerinti jaunimo ateitį, mes turėjome spręsti labai blogus reikalus, galvoti, kaip kovoti su terorizmu ir kaip pagerinti aukų situaciją. Be abejo, tikimės, kad mūsų priimtos priemonės veiks efektyviai. Tikimės, kad uh, prevencijos priemonės suveiks, bet realybė dažnai būna kitokia. Žmonės, kurie išgyvena po terorizmo e, išpolių, e, nešioja žymę visą gyvenimą. Jie gyvena su tuo sunkumu visą gyvenimą. Tad e, mes turime daryti viską, ką galime, užkirsti kelią tokioms atakoms, teroristams atakoms. Tačiau jeigu jau nutinka tokie dalykai ir neužkirtom tam keliu, turime žengti žingsnį E, pirmin ir įtraukti visas reikiamas turimas organizacijas, kad žmonėms būtų padėta, įskaitant e, psichologinę pagalbą e, ir, ir, ir medicinę pagalbą nukentėjusiems ir jų šeimų nariams. Ačiū. Kolega Jakovčič, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europa be jokios abejonės yra tolerancijos žemynas. Gaila, kad be jokios abejonės Europa tapo tų žemynų, kur įsitvirtina terorizmas. Prisiminkime įros išpolius, prisiminkime italų teroristus. Tie išpoliai, kurie vyko Madride, Londone ir dabar Paryžiuje, visa tai yra įvykiai nutikę Europoje. Būtent dėl to ši direktyva yra kaip niekad reikalinga. Turime parodyti savo solidarumą su terorizmo aukomis. Turime tai daryti visais lygmenimis - europiniu, nacionaliniu, regioniniu, vietiniu. Turime padėti terorizmo aukoms, kadangi tos aukos jų gyvena kažkokiam mieste, kažkokiam miestelėje ar kaime, šalia mūsų. Turime įtraukti socialinės ir medicinės tarnybas teikiančią pagalbą ir turime visokiojopai tą pagalbą skatinti. Dėkoju. Na ir paskutinis kalbėtojas, tačiau irgi labai svarbus, kolega Bogovič, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. 20 amžius buvo tas, kuria buvo vadinga visai lė režimų, kurie nepripažino teisių visiems žmonėms Europoje. O štai 21 amžius jau buvo pažymėtas įvairių išpolių, įvairios grupuotės, visureigiai išpolius prieš, prieš civilius žmonės. Dabar vis, vyksta viskas šiek tiek skirtingai negu 20 amžiuje. Dabar vyksta masiniai išpoliai, masinės atakos. Ir tai be abejo kelia prieštaravimų mūsų demokratinėms visuomenėms. Tai pareikalauja labai daug aukų. Būtent dėl to remiu tokį siūlymą, kokį šiandien teikia komisija. Turime uh, užkirsti kelią teroristiniams atakoms. Kaip sakė mūsų kolegos, ačiū. Pirmininkas dėkoju, dabar komisijos vardu kalbės ponia komisarė Bienkovska. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Ačiū už jūsų pastabas šių diskusijų dvasę perduosiu komisarė Jūrovai, tačiau kartu su jumis norėčiau konstatuoti štai, ką Europos komisija yra pasiruošusi kovoti su terorizmu ir radikalizavimu. Labai dėkoju Europos parlamentui už pranešimą dėl radikalizavimo prevencijos ir teroristinių organizacijų vykdomo jaunuolių verbavimo e, į teroristų gretas. Šis dokumentas buvo priimtas prieš keletą savaičių. Be abejo, vietos regioninis lygmo bei nacionalinis labai svarbus šiuo požiūriu. Būtina dirbti su visais vietose, būtina remti terorizmo aukas ir jų šeimas. Europos komisija pripažįsta, kad situacija yra skirtinga e, terorizmo aukų ir kitų e, nusikaltimų aukų. Būtent dėl to mes pasiūlėme direktyvą, naują direktyvą. Aš sakiau, kad yra numatyta pagalba terorizmo aukoms ir jų šeimų nariams. Europos komisija tikisi jūsų, Europos parlamento paramos tam, kad siūlyma, siūloma direktyva būtų kuo greičiau priimta. Taip pat perduosiu e, šį, šią žinę ir poniai komisariai Jūrovai, nes jūs kalbėjote apie tai, kad direktyva turėtų būti kuo greičiau įgyvendinta. Perduosiu ją į šią žinę. Ačiū. Ačiū. E, poniai komisariai ir labas vakaras visiems. O dabar pagal darbo atvarkę turėtume pagal 106 straipsnį kalbėti.